12 ir taip pat nuo 9 iki vidurnakčio. Intranete bei internete galima rasti. Labai ačiū visiems už dalyvavimą. Nedaug dalyvių, bet svarbiausia juk yra kokybė, o ne kiekybė. Posėlis vaikas.